protokolo. Parlamento pirmininkas kartu su tarybos pirmininku pasirašė dešimt dokumentų ir šitie dokumentai taip pat bus pridedami ir skelbami, skelbami kartu su šios sesijos protokolu. Dėl šios darbo tvarkės galimo pakeitimo ir tvirtinimo.